netoli, tiksliau, duktė ir advokatė sėdi netoli kalėjimo ir negali aplankyti Julius Timošenko. Ačiū už šią um, liūdną žinę, parodančią, kad situacija Ukrainoje intensyvėja ir iš Europos parlamento taip pat e, reikia aiškaus žingsnio priimant rezoliuciją. Periname prie balsavimo. Pirmiausia, Tein pranešimas dėl e, viso pranešimo balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pranešėja paprašė žodžio. Prašau, kolegė. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, susitarus su visomis frakcijomis, noriu paprašyti, kad būtų perkeltas balsavimas dėl bendros rezoliucijos. Todėl, kad Graikijos delegacija norėtų dar kartą panagrinėti šią rezoliuciją, numatant, e, kad e, teisėjai būtų